Good morning, everybody. Labas rytas visiems. Labas rytas, prašau susėsti. Turime pradėti, kadangi e, po balsavimo kitų, kai kurių kolegų laukia kiti darbai. Ar atsinešėte balsavimo korteles? Jeigu taip, tai pradėsime. E, pirmiausia, reikia darbo tvarkę mums patvirtinti. Pasinaudosiu plaktuku. Ačiū. E, patvirtiname darbo tvarkę pirmiausia ir visi sutinkate su tuo, kas siūloma pagal darbo tvarkę. Taip, gerai. Ar galime patvirtinti praeito posėdžio protokolą? Tai- galime patvirtinti praeito posėdžio protokolą, o dabar balsavimas e, E, e, sukūrim, pa, palankių sąlygų sukūrimas, e, konstatuojama dalis A, 31 pakeitimas atsimtas, pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta, antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta, 144 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta susilaikę, reikia pasitikrinti. Balsavimas pradedamas. Atmesta. Trečiasis kompromisas, kas už? prieš, susilaikė, priimtas. 154, 145, kas už prieš, susilaikė, atmestas. Ketvirtasis kompromisas, kas už prieš, susilaikė, priimtas. 142, kas už prieš, susilaikė, atmestas. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimtas. Nors galime pasitikrinti. Balsavimas pradedamas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 428. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimtas. Šeštasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimtas. 219 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmestas. Septintas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė, priimtas. 193 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 8 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. 430 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Devintasis kompromisas kas už, prieš, susilaikė, reikia pastikrinti. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimtas 9a kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Dešimtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 230. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 12. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 13. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 228 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 14 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. 231 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 16 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 240 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimtas reikia pasitikrinti. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 15 kompromisas kas už. Atsiprašau. 242 pakeitimas kas už. Prieš. Reikia pasitikrinti. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Penkioliktasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 243. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 17 kompromisas kas už, prieš, susilaikę, reikia pasitikrinti, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 17 kompromisas. Kas už? Prieš. 18, sako pirmininkė, atsiprašau. 18 kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 19 už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Toliau. 20 kompromisas. Kas už? prieš, susilaikė priimtas. 21. Už, prieš, susilaikė. Reikėtų pasitikrinti. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Reikia palaukti. Patvirtinta. Toliau. 22 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 23 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 406. Kas už? Pone Žantijai nori žodžiu pateikti pasiūlymą. Įrašyta jau. Balsuojame. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Toliau. 222. E, Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 24. Kompromisas. Aišku buvo, bet galime pasitikrinti. Prašom balsuoti. Dėl 292. 292. 292. Atmestas. 24 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 25 kompromisas. Norite pasitikrinti dėl 24? -ojo? Gerai, galime. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dvidešimt penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvidešimt šeštasis už, prieš, susilaikė, priimta. 312 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta man atrodo, atmesta, bet reikia pasitikrinti, galime pasitikrinti. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 27 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 317 ir 318 pakeitimai, kas už, prieš, susilaikė atmesti. 28 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 328, 329 pakeitimai, kas už, prieš, susilaikė, atmesti. Aišku buvo, bet galime pasitikrinti. Prašom balsuoti. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesti. 29 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 30 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tai 125 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta Reikia pasitikrinti. Balsavimas pradedamas. Baigtas. Priimta. 31 kompromisas. Atsiprašau, 338 vis tik pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė atmestas. 31 kompromisas kas už. Prieš. Susilaikė priimta. 34 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 344 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Trys šimtai keturiasdešimt septintasis. Taip, 347, kas už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 33 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 149 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 221 kas už, prieš susilaikę reikia pasitikrinti. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 379 pakeitimas. Atkrenta. 357 kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta. 359 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 35 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 36 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Toliau du pakeitimai, 322, 373, kas už, prieš, susilaikę, atmesti. 37 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 380 pakeitimas, kas už, prieš. Oi, dalys yra atskiros. Dalimis pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji, už, prieš, susilaikė, priimta. 381. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 413. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 383. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 38. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Toliau. 4 402 pakeitimas. Dalimis EPP socialistai to prašo, sako pirmininkė. Pirmoji dalis, kas už prieš susilaikė. Pirmoji dalis atkrinta vis tik tai. Antroji dalis, atsiprašau, kas už? Pirmoji dalis įrašyta į kompromisą. E, paskutinę minutę gavome šią informaciją. Jeigu norite, galime balsuoti ir dėl pirmos dalies, tada bus visiems viskas aišku. Pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta, antroji dalis. E, balsuojame elektroniškai. Dėl pirmosios dalies reikia pasitikrinti, kadangi prašoma taip. Pirmoji dalis 402 pakeitimo. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau 39-45 kompromisai. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 40 už. Prieš susilaikė priimta. 41 pakeitimas už. Prieš susilaikė priimta. 403 pakeitimas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 42 kompromisas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 43 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 44 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. Norite pasitikrinti dėl 43-ojo? 44-ojo? Viskas aišku, bet galime. Balsuojame. Keturiasdešimt ketvirtasis kompromisas. Dėl jo balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 420 pakeitimas. Kas už prieš susilaikė, priimta. 421. Kas už prieš susilaikė, priimta. 423. Kas už prieš susilaikė, reikia pasitikrinti. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 423. Kas už? Atsiprašau, sako pirmininkė, 426. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 46. Kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 429 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 47 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 48 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 442 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 443 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 444 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 445 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 409 kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 50 kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 459 pakeitimas. Kas už prieš susilaikę priimtas. 51 kompromisas. Kas už prieš susilaikę priimtas. 464 kas už prieš susilaikę patvirtinta. Bet galime pasitikrinti. Prašom balsuoti. Balsavimas. Balsavimas baigtas. Priimta. Pirmasis pakeitimas, ne antrasis. Už, prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis pakeitimas, už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis, už, prieš, susilaikė priimta. 52 kompromisas už prieš susilaikė priimta. Penktasis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Šeštasis, atsiprašau, devintasis už, prieš, e, susilaikė atmesta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė atmesta. Galime pasitikrinti, balsavimas e, pradėtas. Balsavimas baigtas. Atmestas. Dvyliktasis pakeitimas už, prieš e, susilaikė atmesta. Tryliktasis už prieš susilaikė. Jis yra dvyliktam pakeitime, bet jis irgi buvo atmestas. Taigi dėl tryliktojo dabar už prieš. Dvyliktasis buvo atmestas. Dėl to balsuojam dėl trylikto. Tryliktas už prieš E, susilaikė primta. 14 už prieš susilaikė atmesta. 15 už prieš susilaikė primta. 17 už prieš susilaikė primtas. 18 už prieš susilaikė priimtas. 20 už prieš susilaiko. Pasitikrinam, pradam balsavimą. Baigiam balsavimą. Priimtas. 22 už, prieš, susilaikė, atmestas. 23 už, prieš, susilaikė, priimtas. 24 už, prieš, sus, susilaikė, priimtas. 25 prieš, už, e, priimtas. 26 už, susilaikė, priimtas Balsavimas. Baigiam balsavimą. Primtas. 27 už, prieš, susilaikė, primta. 28 už, prieš, susilaikė, primta. 29 už, prieš, susilaikė, primta. 30 už, prieš, susilaikė, primta. 40 e, už, prieš, susilaikė, pasitikrinam. Pradam balsavimą. Baigiam balsavimą. Priimtas. 41 už, prieš, susilaikė, pasitikrinam. Pradam balsavimą. Baigiam balsavimą primtas. 42 už, prieš, susilaikė, atmesta. 42, 44 e, už, prieš, primtas. 45 už, prieš, susilaikė, pasitikrinam. Baigiam balsavimą. Primtas. 53 kompromisas e, už prieš susilaikę primnam. 51 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 58 už prieš susilaiko atmestas. 54 už prieš susilaiko primtas. 55 už prieš susilaikom primtas. 56 kompromisas už, prieš e, susilaiko priimtas. 57 už, prieš susilaiko pasitikrinam. 57 kompromisas, pradam balsavimą, baigiam balsavimą. Priimtas. 62 už, prieš susilaiko e, priimta. 64 už prieš susilaiko atmestas. 65 už prieš susilaikom atmestas. 57 kompromisas už prieš susilaiko primtas. 68 už prieš susilaiko atmestas. 58 už prieš e, susilaikom atmestas. 70 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 71 už prieš susilaiko atmesta. 73 už. Norite pasitikrinti 71? Gerai, pasitikrinam 71, praeidam balsavimą. Baigiam balsavimą. Atmestas. 73 už prieš atmestas. 74 už prieš susilaikė atmestas, 75 už prieš susilaikė priimtas, 76 e, už prieš susilaikė atmestas, 77, 76 pastikrinam, ne, gerai, 77 už prieš susilaikė atmestas. 82 balsavimas dalimis, jo prašo APP, e e, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, priimtas. Antra, už, prieš, susilaikė, pasitikrinam. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Primtas. 83 pakeitimas už prieš susilaikė. Primtas. 60 kompromisas. Už prieš susilaikė. Primtas. 61 už prieš susilaikė primtas. 102 e, pakeitimas už prieš e, susilaikė primtas. 62 kompromisas už e, prieš susilaikė primtas. 63 kompromisas už prieš susilaikė primta. Šimtas, šimtasis pakeitimas už prieš susilaikė. Pasitikrinam. Pradedam balsavimą. Baigiam balsavimą. Priimtas. Mačiau daug rankų. 101 pakeitimas už, prieš, susilaikė primtas. 64 už, prieš, susilaikė priimtas. 65 už, prieš, susilaiko primtas. 112 pakeitimas už prieš susilaikėm atmestas. 113 balsavimas dalimis, jo prašo EKR, pir, balsuojam dėl pirmos dalies už, prieš susilaiko priimta antra dalis, už prieš susilaiko priimtas. 114 pakeitimas už prieš susilaiko primtas, 115 irgi prašo balsavimo dalimis Aldė frakcija, pirma dalis už, prieš, su, e, primtas, antras, antroji už, prieš, susilaiko primtas. 116 pakeitimas už, prieš, susilaiko primtas. 66 kompromisas už, prieš, susilaiko primtas. 125 pakeitimas už, prieš, susilaikom, primtas. 126 už, prieš, susilaiko, primtas. 131 už, prieš, susilaikom, primtas. Turėsim, atsiprašau, pastikrinti. Pradam balsavimą. Baigiam balsavimą. Primtas. 132. APP e, frakcija prašo balsavimo dalimis. Balsuom dėl pirmos dalies. Už, prieš, susilaiko, primtas. Antroji dalis. Už, prieš, susilaikom, primtas. Manau, kad irgi primtas. Na ir galia, ga, galiausiai paskutinis balsavimas. Praeidam balsavimą. Baigiam balsavimą. Primtas. Okay. Uh, has, has asked... Pona Fonštok paprašė žodžio. Yra, norėčiau paminėti 64, 46.3. Dėl mažumos nuomonės. Dėkoju, dėkoju visiems. please, please. Susieskime, turime toliau tęsti balsavimą FEM komitete. E, visus kitus paprašysiu palikti šią salę. Bueno, vamos a continuar con, con los votos. Tęsime balsavimą. Kitas darbo tvarkės klausimas pranešimas apie tai, kaip bendro žemės ūkio politika gali pagerinti darbo vietų kūrimą e, kaimo vietovėse. E, Pone Kjostinger yra nuomonės referentė. Pradėsime balsuoti. Antrasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 23 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Reikia pasitikrinti. 23 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečias, trečiasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Toliau 27 pakeitimas. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Atmesta. Antroji dalis kas už? Tai balsuojame 20, dėl 27. Antroji dalis e, su žodiniu pakeitimu, kuris įtrauktas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 28 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė susilaikė, atmesta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 27 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Nemačiau, kai balsavote. 20, e, 36, sako pirmininkė, balsuojame. Trys žmonės dar nebalsavo, bet balsavimas baigtas. Patvirtinta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 41 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti dėl 41 pakeitimo. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 43 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 44 kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 45 pakeitimas. Trys dalys. Pirmoji dalis kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis už? Prieš prieš, susilaikę, pasitikrinsime, pasitikrinsime. Balsavimas baigtas, atmesta. Trečioji dalis kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 46 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 47. Kas už, prieš, susilaikę. Reikia pasitikrinti dėl 47. -ojo. Pasavimas baigtas. Patvirtinta. 50 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 48 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 49 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 51 kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Atmesta 55 dvi dalis pirmoji už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Šeštas kompromisas kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Septintas kompromisas kas už, prieš susilaikę patvirtinta. 63 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 67 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 68 už prieš susilaikė patvirtinta. 8 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 9 kompromisas už prieš susilaikė, patvirtinta. 72. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 10. Kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis pakeitimas, kas už? Atsiprašo pirmininkė. Pirmasis pakeitimas. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Pakeitimas devintas už, prieš, susilaikė susilaikė patvirtinta, 12 pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 14 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 11 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 15 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 18 už, prieš, susilaikė patvirtinta, Dabar galutinis balsavimas elektroninis. Balsavimas baigtas. Mm, visi jau balsavo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 26 už, niekas nebalsavo prieš, tai susilaikė, sveikinu ponę Köstinger. Toliau pono Urtasun e, pranešimas, Europos e, semestras. Balsavimas antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis, trys dalis, pirmoji už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji už, prieš prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečioji už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis didelis, pirmoji, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis, dvi dalys, pirmoji kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, antroji už, prieš, susilaikė patvirtinta, septintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta, aštuntasis už, prieš, susilaikė patvirtinta, pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta visų pakeitimai. Baigiame jau dabar visus balsavimus. Taip.